Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe zunächst eine. Gerbiami kolegos, e, balandžio 3 atidarant e, posėdį buvo e, gauta informacija apie tai, kad yra pateiktas klausimas dėl darbo tvarkos taisyklių ir dabar pradedame